On commence. Allez. Madame la Présidente. La séance est reprise. Pradedame sesiją. Latvijos kompetitingos institucijos pranešė, kad ponė Liepina yra išrinkta į Europos parlamentą, ji pakeis pono Dombrovskį. Pradės dirbti e, nuo kovo 19, pradėjo dirbti nuo kovo 19 dienos.